Dear colleagues. Gerbiami kolegos, laikas pradėti ir mūsų pirmas darbo tvarkės klausimas yra nuomonių pasikeitimas su generaliniu e, direktor, e, direktoriumi Falker, Falkenbergu dėl atliekų paketo. Kaip žinote, mes labai ilgai jau kalbame apie um, atliekų paketą ir aš dabar iš karto perėsiu prie italų kalbos, nes prieš pradėdamas diskusiją noriu kai ką pasakyti. Ah. Atsiprašau, kad kalbėsiu itališkai, bet man e, taip e, yra daug paprasčiau. Norėčiau Jums šiek tiek papasakoti apie šio dom, um, aktų rinkinio uh, istoriją uh, apie pikaitinės ekonomikos kontekste. Žiedinės ekonomikos kontekste. Mes žinome, kokia yra istorija. Parlamentas pradėjo analizuoti šį teisės aktų rinkinį Ir klausimas, kurį šiandieną surengėme, yra būtent e, viso to dalis. Bet jūs žinote, kad e, buvo daug diskusijų su komisija dėl e, šio teisės aktų rinkinio. Mūsų manimu reikėtų išanalizuoti šį teisės aktų rinkinį ir toliau juo remtis. Nuo pat pradžių mes tai teigiame, tai teigiame būtent mes, komiteto nariai, ir e, nuolatos prašėme e, likti prie šio dokumento. Mes tai sakėme taip pat e, ir e, kitų komitetų, e, kitiems komitetams. E, Analizavome šį klausimą taip pat ir plenarinės sesijos metu, kai diskutavome apie rezoliuciją. Nesutarėme dėl galutinio rezoliucijos teksto. Vis dėlto Pakeitimams pritarė dauguma, taigi mes matome, kad parlamente yra didžioji dauguma norinčių ir toliau analizuoti šią temą. Kita vertus, Mes diskutavome apie mm, darbo programas komisijoje plenarnės sesijos metu ir išgirdome iš komisijos, kad mm, komisija norėtų ambicingesnio pasiūlymo, norėtų pateikti dar ambicingesnį pasiūlymą negu e, už, už tą pasiūlymą, koks yra dabar. Taigi su direktoriumi Falkenberg šiandieną ir klausimų metu metu mums yra puikia proga būtent pateikti savo nuomonės ir išsameu aptarti šią temą, tam, kad galėtume išsiaiškinti Ar komisijai galėtume pateikti kokį nors, e, kokią nors idėją, kokią nors e, tinkamą pasiūlymą. Bet e, mes, Envi komitetas, nuolatos kartojome, kad norime analizuoti šį teisės aktų rinkinį ir norime, kad jie analizuotų taip pat ir tarybą. Mes žinome, kad taryboje daugelis ministrų teigia, kad norėtų, kad šis teisės akto renkinys išliktų. Ir didžioji dalis aplinkos komis, e, e, ministrų paraš, kreipėsi būtent raštu į komisiją ir, ir į tarybą, e, prašydama, kad šis teisės aktų rinkinys e, nebūtų pan, panaikintas. Taigi norėtume, kad šis darbas būtų tęsiamas, nu, tai yra svarbu. Dabar suteiksiu žodį kolegiai Bonafe, kuri yra pranešėja e, šio teisės aktų rinkinio um, pranešėja. Prašysiu ją kalbėti nelgiau negu penkias minutės ir po to suteiksiu žodį generaliniam direktoriui Falkenberg. Prašau. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti direktoriui Falkenberg už tai, kad atvyko šiandieną į mūsų posėdį. E, pirmininkė, aš norėjau pasisakyti šiek tiek kitaip, norėčiau, norėjau išsamei pristatyti šį svarbų dokumentų rinkinį. Nes tikrai e, pasiūlyme yra daug teigiamų dalykų, žinoma, yra kažkiek ir kritikuotinų dalykų. Teigiami dalykai yra tokie, kad pavyzdžiui, kad pirmą kartą mes turime jau vieną e, perdirbimo apskaičiavimo metodą susijęta su ambicingais tikslais ir e, su draudimu 2030 e, metais e, vežti atliekas į savartinus. Žinoma, yra kritikuotinų dalykų kai kurie e, pasiūlymo e, elementai turėtų būti išanalizuoti išsameu. Ir tai galėtume padaryti taip pat ir kitų savaičių metu. Deja, ką jūs minėjote, ką jūs ką tik minėjote, Per pastaruosius e, mėnesius yra diskutuojama ne tiek apie šio pasiūlymo esmę, kiek apskritai pastaruoju metu kalbama apie kažkokius gandus. Aš norėčiau kalbėti apie užkulisius. E, iki šiol parlamentas nesuprato, kad e, komisija kodėl komisija nusprendė e, šį dokumentą pašalinti iš 2015 metų dokumentų gretų. Norėčiau Jums papasakoti būtent kokia buvo e, šio dokumento rengimo istorija. Visų pirma, Junkeris vėlai atsiuntė įgaliojimų raštą ir ten rašoma, kad e, Reikėtų įvertinti šį, šio, šį e, duomenų e, rinkinį, šį dokumentų rinkinį E, atsižvelgiant e, į komisijos augimo ir darbo vietų kūrimo darbo atvarkę. Vėliau buvo surinktas e, komisijos nario Vela klausimas ir jis teigia, kad jam svarbiausia dalykai yra žalioja ekonomika ir žiedinė ekonomika. Na ir būtent šių temų dalis ir yra šis duomenų rinkinys. Na ir vėliau visa pirmininkas komisijos narys Timmermansas plenarinėje sesijoje teigia, kad šis pasiūlymas pasiūlymas bus atšauktas. Ir jis teigia, kad iki 2015 metų pabaigos bus pateiktas ambicingesnis pasiūlymas. Vicepirmininkas teigia, kad tai bus uždarytas tam tikras e, apskritimas ciklas, tai baigsis ciklas. Na ir, žinoma, aš pritariu, kad pritariu Junkerio augimo ir investicijų planui, bet mes jau turime e, po, poveikio vertinimą, direktorius Falkenbergas šią sritį išmano, nes jis su jie jau dirbo. Ten yra kalbama apie 180 e, tūkstančių darbo vietų. E, e, kurios bus sukurtos. Mes kalbame, kad e, vieną procentą turėtų paaukti bendras vidaus produktas. Čia taip pat kalbame apie žiedinę ekonomiką, taip pat kalbame apie um, pirminių žaliavų taupimą. Nuo 10 iki 40 procentų jų turėtų būti surinkta, sutaupyta. Taigi, Norėčiau paklausti direktoriaus Falkenbergo, ką reiškia, kad jūs norite ambicingesnio domenų paketo? Norite, kad šie skaičiai padidėtų? Ar jūs turite omenyje, kad atsižvelgsite į kažkokius kitus klausimus, ne tik į atliekų klausimą? Na, tai gerai, bet e, jūs sakote, kad e, nau, komisija naują pasiūlymą pateiks per 2015 metus ar tikrai šis laiko terminas e, bus būtent 2015 metai, ar spėsite visą tai pateikti, šį pasiūlymą pateikti per šiuos metus. Na ir žinoma, jeigu jūs norite ambicingesnių tikslų, parlamentas tam pritarė, mes galime tą daryti e, nuo rytojus, ypač jeigu kalbate apie kažkokius, a, kažkokias atsarginės, apsauginės priemonės. Taigi, kam reikia atšaukti tą paketą, galime tiesiog jį pagerinti kartu. Taigi šiek tiek abejonių man kyla, mums kyla. Komisija prieš pusę metų yra pateikusi pasiūlymą. Na, suprantu, kad komisijos sudėtis pasikeitė, bet jūs priminėte, kad įgaliojimai yra labai aiškus taryba prašo neatšaukti šio e, duomenų rinkinio ir e, parlamentas labai aiškiai praėjusios plenarinės sesijos metu pasisakė už šį paketą. Na, žinoma, rezoliucija nebuvo patvirtinta, bet didžioji dauguma pritarė pakeitimams, kuriuose buvo prašoma komisijos neatsijimti šio pasiūlymo. Na, matau, kad mano laikas baigėsi. Nekartosiu to, ką sakė Latvijos aplinkos ministras ministras sakė, kad tikrai tai būtų blogas žingsnis, mm, neigiamas žingsnis atgal. Taigi, e, Aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į šiandienos diskusijas ir kad direktorius Falkenbergas grįž į mūsų posėdį kovo mėnesį, kuomet pristatysiu šį savo ataskaitą dėl šio dokumento. Dėkoju, suteiksiu žodį direktoriui Falkenbergui. Prašau. Thank you very much, uh, Chairman. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už tai, kad suorganizavot šį posėdį ir pakvietėte mane. Kai gruodžio pradžioje gavau pakvietimą, aš kaip Simona Bonafė galvojau, kad mes labai smulkiai nagrinėsime šį pasiūlymą, mm, šį komisijos pasiūlymą. Nauja komisija nusprendė, kad šį darbą e, tęs kita forma, negu kad buvo pateiktas pradinis komisijos pasiūlymas ir galvoja e, dabar, kaip geriausia naudojantis teisėkuros procesu Europa galėtų e, žengti į priekį žiedinės ekonomikos kelių ir kaip pasiekti, kad tas komisijos siūlymas būtų įgyvendinamas valstybėse narėse. Komisija, kaip sakė Simona Bonafė ir jūs patys e, tą žinote, priėmė sprendimą ir sakė, kad tą sprendimą formalizuos, kai pasikonsultuos su parlamentu ir taryba. Mes labai glaudžiai sekame diskusijas parlamente šiuo klausimu ir pastebime, kad nėra rezoliucijos dėl komisijos darbo programos kol kas, bet sekame debatus, sekame diskusijas ir matome, kad yra aiškiai palankiai žiūrima į žiedinį ekonomiką ir geresnį atliekų tvarkymą. Panašios diskusijos vyksta tarp komisijos ir tarybos ir komisija planuoja formalizuoti savo sprendimą vasario mėnesį, kada e, kada baigsis diskusijos taryboje ir parlamente. <coughs> Komisija taip pat sakė, kad jinai pateiks naują pasiūlymą, tokį platesnį, ambicingesnį pasiūlymą ir tą pasiūlymą planuoja iš naujo pateikti 15 metais, per šiuos metus. Ir tai rodo, tai aiškiai rodo, kad komisija atsižvelgia į tas nuomonės, kurios buvo išreikštos diskusijose Europos parlamente. Visa tai yra komisijos bendros augimo strategijos dalis, kodėl komisija nusprendė naują pasiūlymą pateikti. Tai kol kas dar negaliu pasakyti, kuo tas naujas pasiūlymas konkrečiai pasižymės, nes dabar jis tik pradedamas renktis, bet yra sritis, probleminės sritis, yra trūkumai to esamo pasiūlymo. E, apie visą tai išgirdome per e, pradinės diskusijas tarybos darbo grupėse, per ministrų, per aplinkos ministrų tarybą Ir parlamentarai irgi atitinkamai e, nurodė problemas, trūkumus. Mes, kalbant apie žiedinę ekonomiką, esame pateikę pasiūlymus dabar esamiems atliekų teisės aktams. Turėjome tą padaryti, nes buvo tokių teisės aktų, kurie turėjo būti peržiūrėti ir mes atsižvelgiame į tų peržiūrų rezultatus ir pasiūlėme, kaip dabar esantis teisės aktai gali būti patobulinti, padaryti ambicingesniais ir uh, turėti tokius tikslus, kurie užtikrintų reikalingų investicijų stabilumą mm, ir patikimas sąlygas tom investicijoms. Uh, Mm, siekiant, kad būtų struk, sukurta visa reikalinga infrastruktūra, visos reikalingos priemonės, atliekų mm, perdirbimo, panaudojimo, tvarkymo srityje, siekiant, kad kuo mažiau atliekų patektų į savartynus. 2,5 milijardai tonų atliekų vis dar patenka į savartynus kiekvienais metais Europoje. Mes turime rasti būdus, kaip šią problemą spręsti, efektyviau spręsti. Naujame pasiūlyme komisija e, norės atsižvelgti į visą žiedinę ekonomiką, apimti visą žiedinę ekonomiką. Mūsų pasiūlymas e, bus skirtas atliekų daliai toje žiedinėje ekonomikoje ir manome, kad perdirbimas e, labai, e, atliekų perdirbimas labai supaprastės, kai bus e, skiriamas tinkamas dėmesys prekių produktų kūrybai, konstrukcijai, gaminimui, dizainui ir, ir gamybos medžiagų naudojimui Tai yra, kad dabar, e, dabartinėje situacijoje labai daug problemų yra perdirbant panaudotus produktus, nes arba mes negalime iš jų išgauti aukštos kokybės antrinių žaliavų, <coughs> e, kurios netgi galėtų konkuruoti su uh, pirminėmis žaliavomis. Tai turėtų būti vienas pagrindinių mūsų tikslų. Nes žiedinės ekonomikos e, pagrindas yra išteklių naudojimo efektyvumas. Ir to efektyvumo analizė rodo, kad mes jau e, elgiamės taip, kaip nebegalima elgtis mūsų planetoje, jei norime išlaikyti gyvenimo kokybę, uh, Ir jei norime, kad milijonai, milijardai žmonių gyventų geriau, tai mes turime geriau naudoti žaliavas, e, geriau naudoti mūsų visą gamtinį e, turtą, gamtinį kapitalą. Ir e, ši komisija planuoja pateikti peržiūrėtą atnaujintą pasiūlymą, kuris apimtų mm, visus geresnio reglamentavimo aspektus, mm, kuris atsižvelgtų į subsidiarumo klausimus mm, ir pasiūlytų, kaip geriausia žengti šiuo pažangos keliu, ir siekti, kad ne tik būtų visi reikalingi teisės aktai, bet kad jie būtų ir tinkamai įgyvendinti ir kad būtų numatyti investicijų poreikiai ir kad tos investicijos atsirastų. Kai galvojame apie tai, kaip reikia e, patobulinti tos pasiūlymus, kuriuos pateikė pono Barozo komisija, tai mes juos įtraukiame kai kurios e, aplinkos infrastruktūros projektus. E, tai yra tokie projektai, kuriuos būtų galima finansuoti iš taip vadinamo pono Junkerio investicijų plano. Ir mes iškart pasiūlėme idėjų, kaip galėtume Europos Sąjungoje uh, sukurti papildomas investicijų galimybės ir nurodėme, ieškome tų sektorių, tų sričių, kur naudingiausia būtų investuoti iš to investicijų plano. O kalbant apie žiedinį ekonomiką, tai irgi vienas iš tikslų būtų sudaryti palankesnės sąlygas investicijoms. ir aiškiai apsispręsti, mm, koks būtų geriausias kelias mums judėti į priekį, kad visa mūsų veikla būtų veiksminga, efektyvi. Tai tiek galėčiau šiuo metu jum pasakyti apie planus. Negaliu dar detaliai pristatyti tų naujų pasiūlymų, nes jie dar yra tik rengiami bet tiesiog pabandžiau mm, apibriežti, mm, kuria linkme dabar dirbs komisija. Ir galiu dar kartą pakartoti, kad komisija įsipareigojo tą atnaujintą pasiūlymą pateikti tarybai ir, ir parlamentui šiais 15 metais. Labai ačiū. Grazie, grazie di questo. Dėkoju už šį pristatymą. Na ir prieš pradedant diskusijas ir prieš pereinant prie koordinatorių klausimų, norėčiau taip pat pakomentuoti ir aš. E, klausantis jūsų, man susidarė įspūdis, kad jūs kaip ir vaikštate ant žaryjų. Tai yra, jums yra sunku pateisinti, sunkiai pavyksta pateisinti komisijos pasikeitusi elgesį. Na ir tikrai kai, viso, kai kalbame apie logiką, e, yra kalbama, kad jeigu pirmame sprendimą, po to jį keičiame, reikia tai motivuoti. Na ir aš iki šiol nesuprantu, kokia yra motivacija, kokia yra priežastis. Nes jeigu komisija nepritarė kažkuriai pasiūlymo daliai ir dėl to pasiūlymą nori keisti, norėtume išsiaiškinti, kas komisijai netinka, kurios dalys, kurie aspektai netinka. Taigi, tokie žodžiai kaip better regulation, geresnis reguliavimas arba ambicingesnis pasiūlymas, na, mums tokie pasakymai nėra aiškus. Žinoma, dar klausėme vicepirmininko vice, vice komisijos nario nuomonės. Uh, bet šiam komitetui tikrai nu, norėtųsi išsiaiškinti priežastis, dėl ko būtent šis pasiūlymas turi būti atšauktas, tam, kad galėtume arba šiam sprendimui pritarti, arba jam nepritarti. Taigi suteiksiu žodį koordinatoriams ir jų atstovams. Žodis Caroline Florence. Also ich fühle mich im Moment Šiuo metu aš e, jaučiuosi kaip ne savo vietoje, ne savo batose, nes e, aš e, girdėjau iš ankstesnių pasisakymų, kad mes Komisija turėtų atsižvelgti į tai, ką mes darysime. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad aš esu labai nepatenkintas ir e, e, tuo, kad komisijos čia e, nėra. Aš neprisimenu jokio dokumento, kuris būtų buvęs toks kontroversiškas ar komisijoje, ar taryboje kaip šis, nes komisija vis keitė savo nuomonę. Taigi, kur yra komisija? Jeigu mes būtume kokioje nors privačioje įmonėje ir jeigu nebūtų vadovų, tai mūsų atleis, jį tada atleistų. E, vis, vadovai turi žinoti e, ir būti, todėl mes turime taip aiškinti, e, kad, mes, kad mums to reikia. Mes turime tam tikrus argumentus viduje, mes galime jais pasidalinti. E, ir um, e, jeigu mes norime ambicingo e, pranešimo iš naujos komisijos, tai lygiai pat, to paties norima ir iš parlamento. Komisija penkis metus dirbo ties šito dokumentu, padaryta daug tyrimų, 20 ar 30. Ir turbūt vicepirmininkas visų jų neskaitė dar, ar tikiuosi, kad skaitėte dokumente. Ir per vienus metus norima pakeisti šitą dokumentą, tai yra neįtikėtina. Aš e, norėčiau remtis savo gerą patirtimi. E, mes e, esame čia ne statistikai kažkokie, mes esame laisvai išrinkti e, parlamentarai ir norime dirbti savo darbą. Ir todėl pirmininkė reikalauja, kad mes turėtume greitai dirbti e, ties šito dokumentu, nes jis yra čia parlamente ir norėtume žinoti e, iš komisijos nuomonės. Aš nesu juristas, ačiū Dievui. Būtų labai malonu pamatyti Ir e, kad jie būtų čia ir paskui, kai grįž, grįž galėtų remtis ir mūsų pagalba ir taip mes galėtume bendradarbiauti ir e, pagerinti pranešimą. Ir E, galima būtų e, lyginti situaciją Rumunijoje, Austrijoje, tačiau skirtumai yra e, tenais dideli ir aš norėčiau, kad nebūtų jokių skirtumų daugiau tarp Vokietijos ir Italijos ir Vokietijos ir Prancūzijos. Mes esame Europos Sąjungoje ir mes turime būti vieningi ir todėl jie dabar slepiasi už tos apatijos ir nori nieko, nieko nedaryti. Uh, Jeigu aš kažką pamiršau, tai e, noriu pasakyti, kad e, situacija pasikeitė. Mes dabar turime naują procedūrą. E, buvo išrinkta komisija ir Europoje yra stiprių jėgų. Yra socialiniai darbuotojai, kurie daro įtaką mums ir toliau Šitas e, sprendimas yra daromas ne tik šituose parlamento rūmuose, bet ir kitose institucijose. Ir todėl visą pirmininkai e, reikėtų e, tai paaiškinti visiems ir aš tikiuosi, kad kitą kartą mano pasakymas bus vertingesnis ir netoks nemandagus. Dėkuoju, Karl Heinz. Dėmes Meiker. Dėkoju, kalbėsiu olandiškai. Pone Falkenberga, aš esu šešėlinis pranešėjas ir norėčiau pasisveikinti su jumis atvykus į mūsų posėdį. Norėčiau padėkoti jums už paaiškinimus. Man susidarė įspūdis, kad negalėjote parodyti savo tikrų, atskleisti savo tikrų ketinimų. Norėjau pritarti tam, ką sakė kolega Karl Heinz Florence. Flandrija ir tas regionas, e, būtent kur aš esu, kur mane išrinko. Na ir kalbant apie atliekų e, perdirbimą ir valdymą, mūsų regionas tikrai šioje srityje pirmauja. Mes esame sukaupę pakankamai geros patirties tam, kad galėtume imtis svarbių iššūkius, spręsti svarbias e, problemas. Na ir jeigu kyla abejonių e, dėl šio parlamento elgesio, įsitikinimų, manau, kad reikėtų tas abejonės šiandieną išsklaidyti. Girdėjau taip pat, e, kas vyko balsuojant dėl pakeitimų Parlamentas iš tikrųjų pritarė šiam e, paketui ir žiediniai, žiediniai ekonomikai. Aš visų priežasčių nekartosiu, Bet kaip minėjo kolega Florence, dėl labai aiškių priežasčių reikėtų neatšaukti šio teisės aktų rinkinio. Na, o argumentai, dėl ko norima jį atšaukti, nėra labai aiškus. Ir neaišku, ką toliau darys komisija. Ar tai bus, jeigu mes kalbame apie, apie ambicingesnį paketą, mums reikėtų kažko konkretesnio. Uh, Ar norėtumėte, tarkim, kad valsty, iš valstybių būtų reikalaujama mažiau, būtent iš tų valstybių, kuriuose yra keblesnė situacija? E, tai bus visiškai naujas paketas, visiškai skirsis nuo to, kurį turime dabar, ar ne? nes e, būtų keista, kad komisija suspėtų per šios metus parengti visiškai naują paketą. Taigi situacija tikrai neaiški. Norėtume vis dėlto likti prie šio teisės aktų rinkinio, remtis esamų pasiūlymų. Žinoma, galime jį dar pagerinti, esame pasirengę tai daryti ir esame sukaupę pakankamai patirties tam, kad tai darytume, taigi norime ir toliau tęsti šios darbus. Taip pat e, norėčiau jūs e, e, ir jūsų darbu, bendradarbius atvykti kovo ketvirtą dieną, nes mes Antverpinę rengiame vieną renginį, kur, kurio metu pristatysime žiedinės ekonomikos e, e, pavyzdžius ir patirtį. Taigi, Mums taip pat reikėtų išsiaiškinti, kokia galėtų būti šio teisės aktų rinkinio papildoma suteikiama vertė ekonomikai ir aplinkai. Jūs e, ir jūsų bendradarbiai yra laukiami e, šiame mano minėtame renginyje. Pritariu kolegai Karl Heinz Florence, tikrai liūdna, kad į mūsų klausimus neatsako pats komisijos narys. Dėkuoju kolegė Konečna. Ačiū pirmininkė. Kolegos vardu norėčiau pasisakyti. Aš nesu šio dokumento šešėlinė pranešėja, tačiau mano kolega labai atsiprašo, kad negalėjo čia būti ir paprašė manęs pasisakyti mūsų frakcijos vardu. O mes savo frakcijoje esame vieningi šio klausimu. Šis e, instrukimas yra visiškai nesuprantamas ir Komisijos atstovas sakė, kad komisija nori parengti ambicingesnį pasiūlymą iki metų pabaigos. Mums tai reiškia, kad jis nebebus toks ambicingas. Mes žinome, kokios yra ambicijos išdėstytos dabartinėme dokumente. Taigi jūs sakote netiesą, jūs sakote, kad norite kažką pagerinti, tačiau komisija elgesi taip, kaip elgesi. Ir komisijos elgesys parodo, kad e, ambicijos bus sumažintos. Taigi, šis paketas buvo pasiūlytas per e, septintoje pamatinėje aplinkosaugos programoje, taigi e, tai yra privaloma. Mes prisėmėme šito įsipareigojimą septintąją programą, tai yra mūsų įsipareigojimas ir mes tai darome kaip parlamento atstovai. Tad nesuprantu, kodėl komisija dabar pavrėmė kitokią poziciją. Šitas dokumentas susilaukė parlamento ir tarybos paramos ir visų piliečių, kuriems rūpi, kaip yra tvarkomos atlikos, taigi mes pasiekėme labai platų sutarimą, kurio dabar yra nepaisoma. ir GUE-NGL politinės frakcijos vardu noriu e, pakartoti, kad šito dokumento atsiimti negalima, tai yra mums nepriimtina. Mes e, pasisakome prie šito pakeit, e, pasiūlymo pakeitimą ar naujo pateikimą, nes tai reikštų, kad potočniko atliktas darbas būtų ignoruojamas. Ir visgi šitą dokumentą mes aptarėme su ekspertais, su visuomenė ir mokslininkais. Ir dabar komisija pasiūlys kai ką, kam galbūt mes negalėsime pritarti. Taigi, bazė yra parengta, ir komisija, remdamasi tuo pagrindu, turėtų tai suprasti ir padaryti nuolaidas, o jeigu taip nebus, tai nebus patikima ne tik parlamento atžvilgių, bet ir visos visuomenės atžvilgių, kuris sutinka su šituo pasiūlymu, nes yra didelis pritarimas. Tad turėtumėte būti labai atsargus, nes tai yra labai jautrus klausimas ir turėtumėte jo jį pakankamai rimtai įvertinti. Ačiū. Ponas Germani. Labai atsiprašau, kad pavėlavau, e, mano traukinys vėlavo. Pirmininkė, aš vis dar e, suglumęs dėl to, ką komisija daro su šituo atliekų paketu ir e, visa žiedinės ekonomikos idėja. Nuo pat pradžių mane kai kas glumino, kai pasklido pirmieji uh, gandai parlamente, kad šitas teisės aktas gali būti atsiimtas, tai buvo visiškai neracionalu ir na, akivaizdu, kad Europos komisija visiškai nenori paaiškinti, kodėl jie ketina daryti tai, ką ketina daryti. Sažiningai tariant, aš kol kas dar neišgirdau racionalaus pasiūlymo ir neišgirdau nei vieno absoliučiai rimto argumento, kodėl reiktų atsiimti dabartinį atliekų paketą. Mes e, e, prašėme, kad komisaras Timamans paaiškintų, tačiau jisai e, nepatikė nei vieno rimto argumento. Jis kalbėjo apie žiedinę ekonomiką, tačiau šitas paketas apima tik tai pusę to ciklo, to žiedo, taip pat apie pakartotinį panaudojimą kalbėjo ir apie su to susijusius komponentus. Taigi niekas nieko nežino apie šitą temą. Ir ne vienas čia esančių nieko negalėjo apie tai pasakyti. Taigi problema yra tokia. Tai neracionalu. Ir atrodo, kad Europos komisija dėl politinių priežasčių e, nori pasauliu parodyti, kad jie e, dabar užsipuls, saky, komuniter ir tiesiog e, įtraukė šitą sąrašą, šitą dokumentą į tų dokumentų sąrašą, kurie turi būti atšaukti. Ir viena kaip iš argumentų dabar girdžiu tai, kad ekonomiškai to nepakako. Ir nepakankamai buvo koncentruojamasi ant, e, į, į ekonomiką. Pasižiūrėkime į pasiūlymą. Čia prasideda viskas nuo ekonomikos, kalba apie tai, kad apie, kiekvienais metais Europos pramonė sutaupys 600 milijardų eurų. Ir nežinau, kur mes dar galėtume e, sutaupyti tokią sumą pinigų Europoje per mūsų visą istoriją. Taigi, e, esmė yra ne ekonominio mąstymo nebuvimas, o turbūt e, Junkerio programa E, kuria siekiama atgaivinti ekonomiką. Taigi, aš esu tikrai labai uh, sunerimęs ir vienintelis dalykas, uh, ką aš dabar išvelgiu, tai mes išvaistysime daug laiko, bent jau metus, o gal ir du. Šitas pasiūlymas parlamentui buvo pateiktas Liepos mėnesį ir mes negalime tikėtis naujo pasiūlymo iki metų pabaigos. Ir uh, gali būti, kad tikrai mes e, viską užvilkinsime e, dviem metais. Tačiau labiausiai, ko aš baiminuosi, tai tai, kad dabar e, komisija turės dirbti su naujoju pasiūlymu ir labai greitai jie sužinos, kad vargu ar galės kažką naujo pasiūlyti, kas būtų kitaip nei dabartinėme pasiūlyme. Ir e, komisija tikrai labai desperatiškai bandys įtraukti tokius dalykus į naują pasiūlymą, e, pasiūlymą į senąjį pasiūlymą, į naują pasiūlymą, kurie bus kitokie nei senajame pasiūlyme. Ir tai nebūtinai bus kažkas labai e, kokybiško. Taigi dar kartą labai kreipiuosi į komisiją ir prašau permastyti savo strategiją. Ir negalime e, sakyti, kad e, po dviejų mėnesių, kai jie pateiks e, šiek tiek pakeistą naują pasiūlymą, vargu ar visuomenė ir ekonomika iš to gaus didelės naudos. Ačiū. Grazie e adesso... Dėkoju, ponas Šlek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, dobar dan gospodine Falkenberg. Dėkui, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponė Falkenberg. Labai apgailę stauju, kad bus atsimtas šis dokumentų pas, paketas iš teisėkūros procedūros. Mes prarandame laiką. Visos mūsų pastangos per praėjusius metus nueina veltui. Komisaras Potočnikas ir aplinkos generalinis direktoratas šiam dokumentų pate, paketui skiria labai daug laiko ir dabar visa tai regis bus prarasta. Dabartinė komisija taip elgdamasi parodo, kad aplinkos sritis, aplinkos apsaugos sritis yra komisijos nemylima podukra, nes atliekų tvarkymas yra ne tik ekonomikos dalis, tai yra ir aplinkos apsaugos dalis. Ir mane neramina tai, kad komisija sako, kad nori dar ambicingesnių planų, o mes jau žinome, kad valstybės narės prieštarauja dabartinio plano per dideliam ambicingumui, ypač e, savartinų srityje. O tai, kad komisija sako, kad pasiūlymas turi būti dar ambicingesnis, kad uždarytume e, žiedinės ekonomikos žiedą, kertasi su tuo, ką ponas Junkeris yra sakęs. Jisai sakė, kad šis atliekų dokumentų paketas yra našta visai sistemai. Galiausia, norėčiau išreikšti savo pasipiktinimą tuo, kad komisija nori atsimti mm, šių teisės aktų dokumentų paketą. Tuo pasiūsime neigiamą signalą visuomenį. Daugelis šalių jau dabar pergyvena, daugelis valstybių narių pergyvena, kad nesugebės įvykdyti reikalavimų dėl savartinų uždarimo, o tas noras atsimti paketą reiškia, kad jom nereikstų įsipareigojimų laikytis. Evi, dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad e, sprendimas e, atšaukti, atsimti šį pasiūlymą nėra e, geras. Pritarčiau kolegoms, kad e, būtent komisijos narys Vela turėtų mūsų komitetui e, pateikti atsakymus. E, tai turėtų padaryti dar ir todėl, kad jau buvo išleista daug lėšų poveikio vertinimui ir visiems kitiems tyrimams. Tai buvo viešusios lėšos, taigi neturėtume pamiršti ir šių aspektų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad naujasis e, e, pasiūlymas, e, kažin ar apims tokius dalykus, kaip kad tarifų skirtingoms atliekoms nustatymas. E, to reikėtų tam, kad remtumės principų teršėjas turi mokėti. Na ir e, taip pat e, organinių medžiagų atskirimas yra dar vienas aspektas, kuris yra svarbus, kalbant apie būtinės atliekas. Kažin ar tai bus įtraukti naują paketą. Be to, Mums dar būtų aktualus ir atliekų deginimo gamyklos modelio klausimas. nes e, būtent pasitelkus šias gamyklas atliekų nemažėja. Taigi vertėtų e, pagalvoti ir kaip būtų galima mažinti atliekų kiekį e, mūsų visuomenėje. Nes atliekos šiuo metu yra daugiausiai sudeginamos, tai nėra geras sprendimas, reikėtų atsižvelgti ir šį aspektą. Dėkoju. E, taip, išklausėme visų šešėlinių pranešėjų nuomonės. Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Prašau, kalbėkite neilgai. Matėjas. Matėjas. Labai trumpai. E, buvo pasakyta, kad čia prasideda politinė diskusija. Ir e, dauguma su tuo sutiko. Ir taip pat buvo piktinamasi dėl ponas e, Timamans, e, ponas e, Zeimaja buvo priimamas politinis sprendimas. Kiti sako, kad yra lobizmu užsiimama kai kurie iš jų, tų lobistų, yra čia šiandieną. Jis noriu pasveikinti jūs čia. Ir blogai, kad šitas dalykas yra dabar sprendžiamas tokiu būdu, nes e, Europa, ne, Europos politika nepasitikima ir e, šitomis priemonėmis nėra pasitikima. Nežinome, kas bus su vienu ar su kitu e, paketu, o tai e, atbaido investicijas, o e, tai yra blogai. Ir e, Niderlandų kolega taip pat išreiškė pasipiktinimą e, tuo, kas e, dabar vyksta. Ir Komisijai dabar yra spiriamama į o, užpakalį. E, visgi reikia pasi, užsitarnauti investuotojų pasitikėjimą ir tai yra tarytum smūgis į veidą. Aš tikiuosi, kad e, mes perduosime e, tą žinę, kad kai kurie komisijos atstovai turi užtikrinti, kad priimdami tuos politinius sprendimus e, įsipareigotų bent jau per ateinančius keturis e, metus e, išleisti gerus teisės aktus. E, tačiau tai, tai kas dabar vyksta, yra tikrai vargina ir nervina ir tai yra blogai. Ir mm, mes dabar negalime visą laiką ginčytis dėl to, kad pasiūlymai nėra pakankamai geri, jie niekada nebus pakankamai geri. Viską galima tobulinti, reiktų pagalvoti, galbūt galima būtų antras svarstymas klausimą surenkti. Ir e, tam parlamente mes turime moderatorius, jeigu ka, dėl kažko mes esame nevieningi. Ir e, tam yra deramasi, kad argumentą padarytume gere, geresnį. E, ir, ir e, ger, Taigi da, tuo dabar užsima ir užsienio reikalų ministrai. Ir E, dėl visko buvo e, diskutuojama ir dėl Palestinos, ir Ukrainos, ir dėl visko buvo susitarta. Aš tikiuosi, kad mes turėtume e, aš tikiuosi, kad mes visi tinkamai tai aptarsime ir mes neužvilkinsime šito proceso. Grazie Matijas, adesso la collega Oken. Dėkoju, Matijas. Dabar suteiksiu žodį kolegai Aukiant, bet prašau kalbėkite trumpai, antraip nebespėsime pabaigti diskusijų. Who do we want to fool here? You know... Dėkui. Noriu paklausti pono Falkenberg, kas suklydo šiame procese komisaras Potočnikas dirbo daug metų ties šio klausimo, dabar jūs sakote, kad visas jo darbas kaip ir veltui, nes jūs norite būti ambicingesni. Sakėte, kad e, norite ambicingesnių planų, o žinote, kad e, Junkeris komisijos pirmininkas išsakė priešingą nuomonę. ir dabar mes esame visi pasimetę. Ir tas jūsų E, didesnis ambicingumas, didesnės ambicijos, visiškai neaišku, ką tai apims. Noriu vieną dalyką pasakyti. Danai sako taip, kai puolama veidų į purvą, galbūt tas polimas gali kartais išgelbėti žmoniją. Dėkoju. Dabar vicepirmininkas Poci. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Aš teigiamai e, visada pasisakau apie komisiją, taigi nekeisiu savo pozicijos. E, tai žino e, ponas Falkebergas, bet jau dabar šiek tiek prarandu kantrybę. Mes išklausėme komisijos argumentų, žinome, kokie tie argumentai yra. Na, jeigu komisijos politiniai lyderiai nori nusileisti spaudimui tų, kurie neinovavo, neinvestavo ir jeigu bijotų geltonųjų kortelių, e, jeigu nacionaliniai parlamentai juos gazinatumis kortelėmis, tai pasakykite tai garsiai. E, jeigu nematote po balsavimo plenarinėje sesijoje, kad parlamentas tikrai nori, e, kad išliktų šis teisės aktų rinkinys, e, na, tikrai man kyla bejonių, ar, ar, ar komisija gali parengti ambicingesnį paketą. Taigi ir anksčiau kalbėję asmenys labai tinkamai tai išsakė. E, nemeluokime patys savo, pasakykime garsiai, kad pats komisijos narys turi čia atvykti ir pasakyti, aš e, bijau e, industrijos blogiukų spaudimo aš bijau nacionalinių parlamentų, tai tegul tai konkrečiai ir pasako ir taip mes nuste, nustosime e, šaudyti strėlės iš mūsų pusės į komisijos pusę ir atvirkščiai. Dėkoju dabar pono Dolano. Žydau. Dėkui, pirmininkė. Siūloma direktyva yra mm, tais ryčiai, kuri man labai svarbi, nes mes turime kuo geriau panaudoti gamtinius išteklius ir siekti tvaraus vystimosi. Ir čia nieko nenustebinsiu, pasakydama, kad perdirbimas irgi kainuoja. Taip pat yra su to susiję technologiniai, techniniai kaštai, e, kaštos, kaštai vietos bendruomenėms ir privačioms įmonėms. Taip pat tokios žiedinės ekonomikos organizavimas irgi kainuoja. Ir čia mes turime gerbti, atsižvelgti į įmonių vietos bendruomenių kaštus, nes e, tokiai ekonomikai sukurti reikia investicijų ir ne tik investicijų, bet ir iš esmės ekonomikos perorganizavimo. Aš žinau, kad komisija jau yra atlikusi vertinimus, bet čia reikia atlikti labai plačią E, platų e, poveikio ir kaštų vertinimą, jei mes norime tokios žiedinės ekonomikos. E, skirtumai, nevienoda situacija Europos Sąjungoje reikš, kad valstybės narės atsidurs skirtingose pozicijose. Dėkoju, ponas Peterle. Dėkoju pirmininkė. Atliekos um, yra vienas iš um, svarbiausių klausimų, kuriuos mes aptarinėjame. Na ir tai darydami turime išsamei, sąžiningai šį klausimą aptarti atlikos e, neturi būti politinių sprendimų objektu. Na ir teisiškai pareigojantis e, e, sprendimas turi būti, turi apimti ir tikslus. Mes negalime balsuoti už žiedinę ekonomiką per vieną posėdį, o jau kito posėdžio metu kalbėti visiškai apie priešikus dalykus. Ankstesnė komisija rėmėsi tinkamų požiūrių e, dėl gamtinių išteklių, dėl atliekų. Turėtume nepamiršti, kad ši tema yra labai sudėtinga ir e, sektorinis požiūris mūsų toli nenuves. Mes turėtume pasitelkti visapimantį požiūrį, atsižvelgti į įvairius aspektus. Norėčiau pridurti dar kai ką. Atliekų, atliekų politika, mūsų atliekų politika yra susijusi su pagrindiniu tikslu, dėl kurio mes pritarėme komisijai, tai yra konkurencingesnė ekonomika. Uh, Aš norėčiau išgirsti šiek tiek konkretesnių atsakymų šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju. Paskutinis klausimas iš ponų Flanagano. Dėkoju. Mes turime čia daug, ver, čia daug vertėjų ir kiekviename komitete daug vertėjų yra, bet matome, kad neverčia iš vienos kalbos. taip vadinama džibriš šiukšlių kalba. Aš jums tuoj paaiškinsiu. Ši, į, ši sąjunga, šioje sąjungoje kalbam apie didelės įmonės, apie pelną. Ir kad nesvarbu, kas kokią kalbą kalba, man susidaro įspūdis, ne, man kila nepasitikėjimas, aš nepasitikiu komisiją, atrodo, kad Junkerio komisija tikrai mus veda nesėkmės link. Dėkoju. Žodis komisijai. Mes nekantriai laukime jūsų atsakymų. Thank you, Chairman. Um, I Dėkoju su susidomėjimu išklausiau visų nuomonės ir matau, kad kartojama yra e, ta pozicija, kuri jau buvo išsakyta ankstesnių diskusijų metu per plenarinę sesiją Strasbūre. Aš e, džiaugiuosi tuo, kad komisijos pasiūlymas sulaukė didelio pritarimo. E, labai entuziastingai jam pritarėme, aš niekada per visą savo gyvenimą, e, kiek dirbu komisijoje, nemačiau tokio entuziastingo pritarimo. to, tokios reakcijos man neteko dar sulaukti. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas nori gerinti šį pasiūlymą ir taryba tai nori daryti. Na ir kai taryboje dar nebuvo žinoma, kad šis pasiūlymas gali būti atsimtas, e, pirmojo aplinkos ministrų posėdžio metu mes e, išgirdome daug klausimų ir kritikos buvo sakoma, kad buvo sunku pasiekti šių tikslų, kurie buvo šios, šiame pakete. Sakoma, kad jis sudėtingas, čia daug biurokratinės naštos ir taip toliau ir panašiai. Ir daugelio diskusijų metu panašių reakcijų susilaukėme. Ir parlamente. Bei e, tokių reakcijų sulaukėme ir diskutuojant su kitomis, su kitais e, asmenimis. Taigi, tikrai smagu, kad dabar yra daug aiškesnis šis aktų rinkinys ir kad jam daug labiau pritariama. Aš labai Mm, aš tiesiogiai dirbau su šiuo pasiūlymu, bet niekada e, neteigiau, kad jis buvo idealus. E, visada žinojau, kad jį galima dar gerinti. Kai kurie dalykai jau buvo paminėti. Manau, kad Reikėtų dokumento, kuris skatintų investuotojų pasitikėjimą ir kad būtų atsižvelgiama į e, su aplinka susijusius klausimus, tokius kaip pavyzdžiui resursų naudojimo, e, efektyvumo analizę. Ir prisiminti, kad tai turi taip pat ir ekonominį poveikį. E, Ir e, mes turime tas problemas spręsti e, geriausių būdų. Aš e, jau girdėjau kalbant apie tai, kad savartynų reikėtų vengti, reikėtų mažinti jų e, skaičių, reikėtų vengti atliekų, reikėtų investuoti į naujos kartos e, produktus, reikėtų užuot e, gaminius iš metų stengtis juos sutaisyti. Ir e, girdėjau daug panašių nuomonių ir iš valstybių narių į tiesiogiai iš pačių valstybių narių. Nemažai valstybių narių daugiau negu 90 procentų komunalinių atliekų veža į savartynus. Na, Flandrija ir kiti regionai parodo, kad vis dėlto šią, šią e, tendenciją galima pakeisti. Ir tą linijinę ekonomiką galima paversti žiedinę. Aš lankiausi kai kuriuose iš šių įmonių ir žinau, kiek mokslinių tyrimų, kiek vystimo inovacijų ten yra pasitelkta, stengiantis e, plastiką, PVC perdirbti. Ir kai kur yra tikrai labai daug atlikų e, perdirbama. Vis dėlto dar nemaža Europos ekonomika, ekonomikos dalis būtent vystosi kitaip. Ir reikėtų išsiaiškinti, kodėl kai kur Europos Sąjungoje buvo pasiekti šie rezultatai ir mažiau negu 2 procentai būtinių atliekų yra vežama į savartinus, o kitur net daugiau negu 95 procentai atliekų ten vežama. Taigi mes atlikome, atlikome tyrimų, turime taip pat ir e, poveikio vertinimą. Taigi ši informacija niekur nedings, ši analitinė veikla, e, šie pasiūlymai liks, bet kai kuriuos e, dalykus galėtume dar išsiaiškinti labiau. Ir nuolatos kartojau, kad yra reikalaujama 2050 metais e, valstybėse narėse e, jau e, būti įdėgus atskiras linijas, kuriuose būtų perdirbamas stiklas, popierius, plastikas ir taip toliau. Taip pat, kalbant apie biologinės atliekas, mes turime konkrečius reikalavimus, kur, tai yra, kad tos atliekos neturi būti vežamos į vartyną ir taip toliau. Mes pradėjome ir vertinimus e, tam, kad išsiaiškintume, kaip valstybės narės, kurios jau taiko e, šią sistemą, re, renka tas atliekas atskirai, nes e, yra tas reikalavimas numatytas iki 2015 metų. Ir Yra tokių e, sričių, kuriuose dar galime siekti ambicingesnių tikslų. Manau, kad būtų naudinga mūsų diskusijų metu ieškoti geresnio sprendimo. E, taigi norėčiau pritarti vicepirmininkui Timmermansui, kad mes norime ambicingesnio pasiūlymo, norėtume e, jį e, vertinti, e, remdamėsi tuo, koks tekstas jau būtų parengtas. Ir mes dedame pastangas, bendradarbiaujame konstruktyviai tam, kad atliekų politika tikrai prisidėtų prie Europos ekonomikos augimo, darbo ir darbo vietų kūrimo. Mes žinome, kad potencialas yra ir turime tiesiog jį tinkamai panaudoti. Išklausiau e, tų žmonių, kai kurių nuomonių, kad laiko yra nedaug ir kad tikrai reikėtų nepamiršti ir aplinkos. Bet mes jau turime galiojančius teisės aktus įvairiomis temomis, turime jau nustatytus tikslus ir turime tikslus skirtus 2020 metams, bet daugelis valstybių narių dar toli nuo tų tikslų įgyvendinimo. Šiuo pasiūlymu mes tiesiog norėtume padidinti E, tikslus, kad jie būtų padaryti, kad jie būtų ambicingesni ir laikas būtų nukeltas iki 2030-ųjų. Taigi manau, kad e, mes galime tą laiką šiek tiek pratesti ir pasikartosiu, komisija išklausė parlamento reakcijos. E, ir išklausė valstybių narių nuomonės, na ir e, Mes pažadėjome, kad pateiksime naują pasiūlymą šiais metais. Kiek tai bus ambicingesnis e, pasiūlymas? Na, aš jau paminėjau, kuriuose srityse mes norėtume siekti ambicingesnių tikslų, norėtume, kad būtų daugiau didesni, daugiau e, perdirbimo e, apimčių Ir manau, kad reikėtų taip pat atsižvelgti ir į valstybių narių įvairovę ir dėti pastangas tam, kad 28 valstybės narės tinkamai taikytų egzistuojančius galiojančius teisės aktus. Dėkoju direktoriau. Visų pirma, dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Nors jau žinojote, kokia čia yra, kokios čia yra reakcijos ir kad čia bus korida ir jūs nebūsite kovotojo vaidmenyje. Dėkoju Jums už tai, kad čia atvykote. Na ir dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra e, prie e, viešojo klausimo. Mes jau turime numatę klausimo e, tvarką, dabar suteiksiu žodį pranešėjui dar ir todėl, kad jau šiek tiek vėluojame. Tuos, kurie norėtų išvykti iš salės, norėčiau parakyti tai padaryti kuo tyliau, tam, kad klausimas galėtų e, prasidėti nedelsiant. Žodis poniai Bonafė. Dėkoju. E, kadangi vėluojame ir kadangi mes esame pakvietę svarbių svečių, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, turbūt daugeliu kyla klausimas, kam mums reikėjo tų klausimų, jeigu matėme, kiek sunkumų jo yra iškilę. Manau, kad jų reikėjo tam, kad išlaikytume nuoseklumą. E, mes norėtume ir toliau tęsti tai, ką esame numatę, kol tas pasiūlymas dar neatsijimtas ir mes tikimės, kad jis nebus atsimtas. Mhm. Mes e, nusprendėme suorganizuoti ši, šiuos klausimus e, padalinant į dvi dalis. Visų pirma, pirmoje dalyje norėtume labiau da, m, susitelkti ties e, žiedinę ekonomiką, na, o antroje diskusijų dalyje mes išklausysime svarbių suinteresuotojų asmenų nuomonės. Pirmoji dalis skirta žiedinė ekonomikai, todėl kad e, e, atliekų direktyva yra neatskiriama žiedinės ekonomikos paketo dalis. Na ir ankstesnių diskusijų metu išgirdote, kad svarbu perėti prie linijinės ekonomikos, prie, e, nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos ir kad reikia stengtis kuo veiksmingiau naudoti išteklius. E, reikia ambicingesnių tikslų dėl atliekų perdirbimo, pakartotino panaudojimo ir taip toliau. Taigi atliekos yra taip pat ir vertingas e, dalykas, tam tikras išteklius. Taigi mes turėtume keisti savo požiūrį, kurį, e, kuriuo rėmėmės iki šiol. Na ir antrosios daly, antrojo dalyje mes diskutuosime su kai kuriais suinteresuotaisiais asmenimis. Praėjusiais mėnesiais susitikau su kai kuriais iš jų ir e, diskutuodamas jais supratau, kad tikrai sunkumų kyla kyla, sunkumų kyla, pavyzdžiui, dėl apskaičiavimo metodų ir e, tas e, bendras apskaičiavimo e, metodas yra sunkiai interpretuojamas, reikėtų nuspręsti, nuo kur mes pradedame. E, tą skaičiavimą, nu, nuo, nuo kada galime pradėti kalbėti apie perdirbimą. Taip pat dar e, svarbi dalis yra komunalinių atlikų dalis. Taip pat e, ir nepamirškime ir gamintojų atsakomybės. Taigi mes jau surengėme, aš jau surengiau šios susitikimus su tais suinteresuotais subjektais, bet manau, kad tikrai būtų labai e, e, naudinga išklausyti jų nuomonės ir jums, taigi suteiksiu žodį jiems. Dėkoju, pradėsime nuo. E, svarbios e, pre, kalbos, e, svarbios prezentacijos. Džos e, Beleriot iš LED e, vykdomo direktoriaus kalbą. Prašau. Labai ačiū. Kalbėsiu trumpai. Makafe fondas yra ne pelno siekianti organizacija Junktinėje karalystėje. Įsteigta prieš ketverius metus, siekiant e, paspartinti pereimą prie žiedinės ekonomikos ir e, Mes dirbame su švietimo institucijomis, su verslu, pateikėme ekonominę analizę dėl loginio pagrindo. Ir e, mes e, turi, e, siekiame pereiti nuo išmetimo ekonomikos, kuri yra paremta materialiu vartojimu ir išmetimu. Ir dabar norėčiau atsakyti į keletą klausimų. Mes turime keletą veiksnių, kurie reikalingi, kad toks perėjimas būtų užtikrintas, nes dabar yra daromas didelis spaudimas ekosistemoms ir aplinkai. Investuotojų ir finansų bendruomenė e, ieško stabilesnių, atsparesnių galimybių ir, kaip žinia, mums reikia ieškoti ir kitų ekonominės plėtros perspektyvų. Mes taip pat pabrėžiame naujo tipo vartotojo e, poreikį, kuris yra ne taip susikoncentravęs į tai, jog būtinai turėtų produktą. Jis e, tiesiog e, turi turėti prieigą prie produktų ir tai e, atveria galimybės tinkamai naudotis medžiagomis, kurios cirkuliuoja ekonomikoje. Ir tam, kad palengvintume šiuos raitus, srautus, informacinių technologijų amžius tampa suteikia naujas galimybės, nes galima atsekti e, turimą turtą, žinoti, kur jis yra ir panašiai. Tai palengvina e, gyvenimą. Mes e, žiedinę e, ekonomiką galime pavaizduoti grafiškai. Kaip jau sakiau, jie apima daugybę skirtingų sektorių ir veikėjų. Tačiau jeigu mes atskirtume tarp biologinių medžiagų ir techninių iš kitos pusės, tai mes galėtume um, pab, nurodyti, kur yra kokios galimybės. Ir ekonominė analizė parodė, kad didžiausia um, energijos taupimo galimybė yra orientuota, yra centre. Ir kai kalbame apie pakartotinį panaudojimą, pergaminimą ir panašiai, visos tos strategijos leidžia e, išsaugoti įdėtą darbo jėgą, energiją ir medžiagas. Ir jeigu paimtume variklio, e, automobilio variklį, e, kuri, tai yra ta, kuris buvo pagamintas nuo e, nulio, ir tą, kuris buvo pergamintas. E, tai pergamintas variklis sutaupo apie 85 procentus visos energijos ir medžiagų, kurios buvo įdėtos į tai. Ir Tai tiesiog parodo, kad komponentus galima pakartotinai panaudoti lengvai, um, išardžius tam tikras dalis. Uh, tai neteršia aplinkos, tai taip pat turi įtakos verslo modeliui, nes tarkime, jeigu gamintojai nori laikyti savo produktus ir panaudoti juos kaip medžiagos bankus tam, kad maksimalizuotų e, turtus, taip, e, uh, taip padidintų uh, pasitikėjimą turimomis atsargomis. Generalizuoti verslo modelį, kaip, pavyzdžiui, lizinkas arba paslaugos uh, apmokėjimas remiantis e, e, paslaugos efektyvumu e, yra taip pat dalis mūsų veiklos. Ellen Makat fondas buvo pakviestas į įvairių į, į, į žiedinės ekonomikos paketo diskusijas. Tai buvo labai produktyvu ir įdomu. Ir tas pirmasis pranešimas pabrėžė galimybę Europos gamintojams pakart, pa, panaudoti tam, tikras būtinės, e, tam tikrus būtinius prietus, prietaisus pakartotinai, pavyzdžiui, kaip būties prietaisai skalbimo mašinos, indaplovės ir panašiai. Ir tai smarkiai sumažina e, kaštus Ir e, tai, tam tai reikia tik tais labai nedidelių dizaino sprendimų, nieko ekstravagantiško taip yra pabrėžiamas faktas, kad šita galimybė egzistuoja ir ją reikia pasinaudoti ir be abejo reikia sukurti tinkamas sisteminės e, sąlygas. Čia politika gali atlikti labai svarbų vaidmenį. Tačiau svarbu nepamiršti, kad e, kai, kuris, e, kai kurios verslo įmonės jau pradėjo naudoti šitą galimybę. Ir tai lieka tik tais nuspręsti, kada galima investuotojui pasiūsti tinkamą sprendimą. Ir mes turime, būti, mes turime pasakyti už žiedinę sistemą, o ne už linijinę, kuri iš tiesų ir turi daug trūkumų. Na ir baigiu savo šešių minučių pasisakymą ir pabaigoje trumpai apie antrąją ataskaitą e, dėl e, e, greitai judančių vartojimo prekių. Reikia daug ką padaryti, kad galima būtų uždaryti e, spragą maisto e, mytybos grandinėje. Taip pat e, reikia spręsti dirvos nualinimo problemą ir kitus panašius iššūkius. Galima daug nuveikti užpildant šitas spragas ir tikimės, kad žemės ūkio produktai grįž į ankstesnės sistemas. Taigi šita darbo tvarkė yra ganėtinai prevencinė, mes turime labai daug veiklos ir be abejo tai yra mums labai svarbi strategija. Kokią medžiagas, kokias medžiagas mes įvedame į ekonomiką, kokią strategiją tam pritaikysime. Tai visa tai gali maksimizuoti turtą ir sumažinti pasitikėjimą galutiniais ištekliais. Dėkoju. Dėkui. O dabar suinteresuotieji, suinteresuotosios pusės, pirmiausia pradedame sutikdami žodį Peteriui Kurtui, Europos atliekų tvarkymo ir aplinkosaugos paslaugų teikėjų federacijos vicepirmininkui. Ponas Gerbrandi prašo procedūrinį dalyką, į procedūrinį aspektą atsižvelgti. Gerbiamas pirmininkė, mes negavome šių pristatymų, o ekrane labai sunku kažką matyti, tai ar, ar, ar galime rasti kur nors šio klausimo medžiagą? Pirmininkas, mes jum atsiūsime, persiūsime kopijas elektroniniu būdu. Ponės e, ir ponai, dėkuoju Jums už pakvietimą ir už galimybę e, atstovauti e, atliekų tvarkymo pramoniai. E, Europ, e, mūsų e, judėjimas apima 18 valstybių narių, tarp jų iš Norvegijos ir iš Serbijos. Ir žiedinė ekonomika ir pana, daug panašių atšakų nuo 2014 metų birželio mėnesio buvo pristatyto komisaro Potočniko pakete ir tai remia be iniciatyvą ir parodo didelę klaidą, kuri iki šiol vyko, tai yra fatališkas signalas. Iki šiol šitas paketas susilaukė kritikos dėl apibrėžimų ir panašiai. E, jį reikia pagerinti patobulinti ir mes turime tokią užduotį, o tam e, reikalinga tinkama teisėkura. Vietoj e, to dabar ketinama šitą paketą atsiimti ir teisėkuros procesas e, ne, ne, nepadės spręsti šito problemo. Tai yra blogas signalas. Manau, kad reiktų pagerinti šitą paketą, nes tai padėtų pa, pa, patobulinti esamus instrumentus. Ir čia mes kalbame apie um, finansavimo sistemas. Mes visi žinome, kad anksčiau labai uh, dažnai nebuvo pasinaudojama reikiamomis esamomis priemonėmis, o kai tik tais jos buvo naudojamos, tai buvo uh, siekiama uh, jas modernizuoti, pakeisti. Uh, E, naujo, nauji struktūriniai fondai e, iškelia savo e, rimtus tikslus, kurie numatyti pagrindų direktyvoje 2008 metų. Tai ten yra numatytos, numatyta, numatytos privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, PPP ir panašios priemonės mums reikia ne tik tinkamos teisinės struktūros, kad įgyvendintume teisės aktus, mums reikia Europos ekonomikos plano, kuris visoje Europoje užtikrintų prieigą prie atitinkamos infrastruktūr, savartynų infrastruktūros. Ir e, šiandieną savartynuose e, savartinuose yra daugiau nei 5 milijonų uh, žmonių um, atliekos ir e, tikrai tai verčia susimastyti. Ponios ir ponai, e, šita teorija susijusi su daugelį, daugeliu ekologinių aspektų ir įsipareigojimų. Ankstesnė komisija turėjo ambicingą e, atliekų tvarkymo politiką ir suku, siekė sukurti apie 580 tūkstančių darbo vietų šioje pramonės šakoje. Vokietijoje šioje pramonės šakoje dirba apie ketvirtį pusrytis milijono žmonių. E, taigi iš tikrųjų daug kas yra įmanoma. Be to šitoje pramonės šakoje e, labai svarbus yra atsinaujinančio energijos šaltinių kūrimas, o tai susiję su augimu investicijomis ir darbo e, vietų kūrimu ir tam reikalingos tos iniciatyvos, kurias mes čia galime um, inicijuoti. E, jeigu e, atliekų paketas bus atsijimtas, tai, e, tai Skandinavijos, Beneliukso, Vokietijos struktūroms nepadarys didel, didelės žalos, tačiau naujos valstybėms narėms skils nemažai e, sunkumų, nes iki 2020 metų e, jie e, nepasieks 50 procentų atliekų perdirbimo kvotų. Ir jeigu jis, tas paketas bus atsimtas, atsimtas, tai bus toks signalas, kad bus daug sunkumų Europos lygmenių ir aš todėl norėčiau kreipti į, į jūs, kad jūs nepasiūstumėte šito signalo. Ačiū. Grazie e adesso. Dėkoju. Suteiksiu žodį Piotr Barzaką, uh, e, Waste European Environment Bureau, Bureau Police Officer. Dėkui, ponė pirmininkė, aš esu Piotras Barčiak. Aš mm, dirbu Europos aplinkos biure. Matome, kokį didelį dėmesį pritraukia uh, atliekų teisės aktų paketas. Mes turime panaudoti tą e, susidomėjimą šią temą, siekdami užtikrinti geresnį atliekų tvarkymą ir dalymasi gerąją praktiką. Mūsų mm, Europos aplinkos biuras yra nevyriausybinio organizacijų e, darinys, Uh, apimantis 50 milijonų piliečių. Ir mes uh, esame pasirengę pateikti kontrargumentus neteisingiams pono Timermano argumentams, nes pono Timermano argumentai mūsų nuomonė net laiko mūsų kritikos. Bet nesileiskime į politikavimą. Jūs visi žinote tuos tikslus, kuriuos patvirtino mm, taryba šioje srityje. Ir jei sakome A, turime sakyti ir B, o atliekų tvarkymo pasiūlymas, mano nuomonė, dabar yra vienintelė konkreti priemonė tuos e, saistančius tikslus pasiekti, pavyzdžiui, antrą tikslą dėl išteklių naudojimo efektyvumo arba e, ketvirtą tikslą dėl e, nekenkimo aplinkai ir palankių e, sąlygų gyvenimui sudarimo. Norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, e, kurie praėjusį ketvirtadienį paremėte kai buvo balsuojama, pritarėte tam, kad nebūtų atsimtas šis teisės aktų paketas. Bet jei net ir nebus priimta rezoliucija dėl politinių priežasčių, dėl to, kaip to politikavimo, kaip aš sakau, vis tiek bus aiškiai išgirstas parlamento signalas, kad parlamentas nenori, kad tie, mm, tas teisės aktų paketas būtų atsimtas. Yra spalio tarybos išvados, kurios nors ir buvo e, prašoma, kai kurios valstybės narės prašė išlygų, vis tiek tarybos išvados iš esmės pritarė šiam atlikos, at, atliekų dokumentų paketui. Ir visos suinteresuotos šalis e, pusės jau dirba šioje srityje ir uh, savivaldybės ir pramonės atstovai ir nevyriausybinės organizacijos, bet komisaras e, Timermanas e, ignoruoja jų balsus. E, žiedinė ekonomika. Noriu vieną dalyką pasakyti, kad tie žiedai neturėtų būti uh, greitai uždaryti. Čia reikia veikti lietai. Ir kodėl? Todėl, kad e, atliekų srautai neturėtų būti didelės apimties. Mes turėtume vengti venk, vienkartinių produktų. Ką mes čia turime stengtis? Turime skatinti antrinę pramonę, kuri užsima perdirbimu ir antrinių panaudojimu. Ši pramonė turi būti atgaivinta pačiose įvairiausiose sritise - elektronikos, tekstilės ir kitose. Mes parengėme e, pranešimą skirta išteklių efektyviam panaudojimui. Ta pranešimą galite rasti mūsų tinklapyje ir mes sakome, kad e, antrinis panaudojimas, antrinė ekonomika galėtų sukurti 800 tūkstančių darbo vietų. O jums klausimas, kiek deginimo įrenginiai papildomai vietų sukurtų? Mes norim pabrėžti, kad reikia teisiškai pareigojančių tikslų. Iš kairės, kairėje pusė matote, kodėl perdirbant mm, medžiagas pavyko padaryti pažangos, todėl kad buvo e, teisėtai įpareigojantis tikslai. O kalbant apie e, bio atlieką, kur biologinės atliekas, kur nebuvo E, įpareigojančių tikslų. Tai šioje srityje mažai pažangos ir yra pasiekta. Ir mums reikia teisės aktų, kurie būtų priimti ES lygmenių. Mm. Aš esu iš Lenkijos, žinau kokią situaciją Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje. Atliekų valdymo planai E, kurios yra pateikę tų valstybių, kurios yra pateikę tų valstybių aplinkos ministrai, visiškai nėra ambicingi. Mums reikia, kad prievolės įsipareigojimai būtų nustatyti ES lygmenių. Turime neužmiršti ekodizaino ir daugelio kitų dalykų. Negaliu dėje šiandien jiems skirti daugiau dėmesio. E, sakoma, kad pasiūlymą reikia atsimti, nes reikia pateikti ambicingesnį pasiūlymą. Ko mes norime? Mes norime, kad būtų išlaikytas dabartinis ambicijų lygis ir papildytas tomis gerosiomis mm, gerai siekiais, kurie yra mm, petikainen e, žiedinės ekonomikos komunikate. Tai man reikštų didesnės ambicijas ir ekonomika, mano nuomonė, turėtų būti kuo labiau žiedinė. Turim viską, ko reikia, trūksta tik politinės valios. Dėkui. Dabar suteiksim žodį Filipo Brandolinį municipalinių atliekų Europoje ir CEF vicepirmininkui. Dėkoju pirmininkui, dėkoju komitetui už tai, kad e, mane pasikvietė. Aš atstovauju dviems Europos asociacijoms. Tai yra e, e, būtinių atliekų as, Europos asociacija ir TEP e kuri atstovauja paslaugų valdytojams. Tai yra e, viena iš, iš socialinių, viena iš socialinių subjektų, su kuriais bendradarbiauja Europos komisija. TEP ir uh, MWE e teigiamai žiūri į pasiūlymą dėl žiedinės ekonomikos ir mano, kad e, šis pasiūlymas yra geras žingsnis link tos žiedinės ekonomikos, kur išteklių valdymas būtų svarbus veiksnys tiek ekonomikos augimui, tiek Europos Sąjungos aplinkosaugai. E, tame e, žiedinės ekonomikos pakete yra tinkamai nustatomas e, e, atliekų valdymo vaidmuo. Mes manome, kad atliekų valdymas turi reikšti taip pat ir išteklių, veiksmingas išteklių va, turi reikšti veiksmingą išteklių valdymą. Ir e, mes manome, kad tinkamai valdant e, atliekų hierarchiją reikia pradėti nuo prevencijos ir nuo skatinimo pakartotinai naudoti e, produktus ir gaminius. Nuo to priklauso ir viso šio paketo sėkmė. E, žiedinės ekonomikos e, paketas e, siūlo mm, siūlo naują municipal waste, tai yra būtino atliekų apibriežti. Mes manome, kad ši apibrieštis turi būti taikoma atsižvelgiant tik į atliekų kilmę. Taigi neturi tos atliekos priklausyti nuo to, kas, koks subjektas, iš kokio subjekto jos atsirado, kokioje įmonėje ir taip toliau. Taigi reikia remtis taip pat Europos atliekų katalogo terminais. Taip pat manome, kad perdirbimo tikslai yra svarbus. Vienas iš jų yra prioritetinis. Tai yra tai, kad reikia vieno bendro metodo ES, kurio remiantis būtų galima apskaičiuoti perdirbimo lygį. Manome, kad e, reikėtų šį skaičiavimą remiant, e, vykdant remtis e, E, pirmojo surinkimo domenimis. Taip pat siekiant ambicingų tikslų reikia bandyti e, visų pirma nusistatyti realistiškus gyvendinamus tikslus. Taigi tie nauji tikslai mūsų manimų turėtų būti parinkti tinkamai, reikėtų tai darant atsižvelgti į kontekstą ir reikėtų taip pat atsižvelgti į tai, kad mes kitaip žiūrėsime į būtinas atliekas, kad pasitelksime naujus apskaičiavimo metodus ir kad mes suprantame, kad reikia siekti rezultatų, nes iki šiol jų 28 valstybėse narėse daug pasiekta nebuvo. Taip pat mes manome, kad atliekų perdirbimas e, turi didėti. Tai yra, reikėtų didinti kiekį, bet ypač reikėtų didinti kokybę. Tai yra, reikėtų e, tinkamai valdyti tas medžiagas. Taip pat manome, kad reikėtų apibriežti konkrečius perdirbimo tikslus e, tam, tikriems, tam tikroms atliekoms, jų rūšims. Pavyzdžiui, maisto atliekoms, e, organinėms atliekoms. Taip pat mes e, manome, kad e, turėtų būti daugiau apimti, turėtų daugiau apimti būtent gamintojo atsakomybė. To reikia tam, kad pasiektume žiedinės ekonomikos tikslų ir tam, kad pasiektume būtent tuo becingesnių perdarbimo tikslų. Taip pat e, perdirbtų medžiagų rinką reikėtų stiprinti. Manome, kad e, reikėtų kriterijų, pagal kuriuos apibrieštume end of waste, tai yra paskutinį, paskutinį atliekos ciklą. Taip pat e, mes manome, e, kad ekologinis projektavimas yra taip pat vienas iš svarbių dalykų siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus ir kad jo tikrai e, reikia siekiant, siekiant perdirbimo tikslų. Taip pat siekiant perdirbimo tikslų reikėtų sukurti ir struktūrų e, perdirbimo e, įmonių tinklą. Manome, kad e, reikėtų pasitelkti naują technologiją ir taip pat įkurti anaerobinio perdirbimo organinių atliekų centrus. Manome, kad kai kuriuose, daugelį valstybių narių taip atsivertų galimybės skatinti ekonomikos augimui ir kurti e, žaliasias darbo vietas. Ir matome, kad valstybėse narėse reikia kurti šias struktūras, ypač e, pakartotino panaudojimo ir perdirbimo struktūras. Na ir baigdamas dar kalbėsiu šiek tiek apie e, savartynus. Reikėtų mažinti į savartynus išmetamų atliekų kiekį. Tikslai, kurie yra su tuo susiję šiame dokumente, yra tikrai labai svarbus. Šiuos tikslus reikia nustatyti atsargiai, jie turi būti realistiški ir juo, jie turi būti įgyvendinami reikėtų numatyti tam tikrus žingsnius iki 2025 ir 30 metų. E, ir atliekų savartinuose mažinimo tikslai ir perdirbimo tikslai turi būti taikomi visiems, visoms atliekoms ir ne tik būtinėms atliekoms. Dėkoju. Ir e, paskutinis pasisai, paskutinė pasakys Virginia Jansens, e, Europen vykdomoji direktorė. Prašau. I would like to thank the chair and rapporteur for... Dėkuoju pirmininkui ir pranešėjams e, už tai, kad pakvietėte mane iš tą posėdį ir visiems šešėlinės pranešėjams ir kitiems garbėms nariams už tai, kad e, e, skirėte savo laiko. Dauguma parlamentarų e, išsakė paramą ES atliekų paketui. Ir nuo pat pradžių Europa palaikė atliekų pasiūlymą su trim pagrindiniais punktais. Mes toliau konstruktyviai dirbsime su jumis ir su taryba bei komisija, kad galėtume viską pasiekti teisingai, kad atliekų paketas iš tiesų realizuotųsi į žiedinę ekonomiką dėl pakavimo aplinkos. E, mes esame iš tikrųjų ne e, įprastinė organizacija, e, mes apima medžiagų gamintojus ir pakuočių gamintojus, taip pat pakuočių naudotojus ir perdirbėjus. Ir mes nesame už kažkokią konkrečią pakavimo medžiagą. Mes bendradarbiavame jau 20 metų, kad pakavimo medžiagos taptų efektyvesnės išteklių prasme. Ir kad mūsų pastangos baigėsi harmonizuotais teisės aktais ES ir todėl verslas gali renovuotis ir priimti tokius pakavimo sprendimus, kurie atitinka ekonominius, socialinius ir um, aplinkosaugos e, tikslus. Mes manome, kad žiedinės ekonomikos tikslus galima pasiekti sąžiningai, harmonizuotai, e, harmonizuotais teisės aktais ES ir yra daug būdų, kaip galima įspręsti, e, patenkinti tris pagrindinius politinius klausimus. Visų pirma, reikia apibriežti ką. Tai yra, reikia turėti metodiką, apibrėžimus ir panašiai. Antra, turime apibriežti, kaip tai padaryti, sukurti naujus, naują struktūrą, kaip galima būtų kaip vartotojams ir gamintojams reiktų prisijimti atsakomybę už e, pakavimo medžiagas. E, ir be to, trečia, e, pakavimo medžiagos ir ir pakavimas ir jų perdirbimas turėtų būti um, ES politikos atliekų pakavimo, pakavimo reglamentuose, teisės aktuose. Iš principo um, visa tai prisideda prie tvarių uh, tvaraus augimo ir darbo vietų augimo. Ir per, dabar norėčiau tris pagrindinius dalykus pasakyti. Visų pirma, mes turime nustatyti labai aiškius e, įvertinimo rodiklius e, turėtume labai aiškias metodikas, kaip galėtume įvertinti perdirbamas pakuotės. Antra, turime e, nustatyti realistiškus ES perdirbimo tikslus paremtus pirmu etapu. Kodėl mes prašome ES teisės aktų? Nes reikia harmonizuoti įvertinimo rodiklius ir atskaitomybę. Ir tai yra pagrindas gali, gali, įgalinantis e, pro, protingą atliekų tvarkymo planą. Realistiški tikslai reikalingi tam, kad mes žinome, jog ES ne visos valstybės narės lengvai gali gyvendinti kai kuriuos e, atliekų pakavimo teisės aktus, todėl tarp valstybių narių yra didelis skirtumai, ypač e, siekiant, e, siekiant šių tikslų. Tad skirtumai valdymo infrastruktūrose ir skirtumai tarp rezultatų rodo, kad reikia Um, atsižvelgti į tuos skirtumus prieš priimant labai ambicingus ES tikslus. Ir taip pat mes turime rasti metodus konkrečiai, kaip pasiekti šitos tikslus, o čia priima, e, priimame EPR, tai yra e, išplėstinę gamintojo atsakomybę, nes jie turi prisimti finansinį ir veiklos atsakomybę už produktą, kad jį galima būtų panaudoti ilgą laiką, tam, kad padėtume valstybėms narėms pasiekti savo tikslus. Ir galiausia EPR schemos e, panaudotoms pakuotėms pakuotėms buvo sukurtos tam, kad, galima, kad gamintojai galėtų prisimti šią atsakomybę. Tačiau tam, kad EPR būtų sėkminga politinė priemonė, mes turime e, sa, turėti saistančius minimalius ES reikalavimus EPR srityje ir e, atliekų pakavimo e, direktyvos srityje. Ir tam reikia ES gairių dėl atsakomybės iš visų suinteresuotų pusių. E, todė, pagal subsidiarumo principą valstybės narės pačios turi galėti pasirinkti, ar įgyvendins EPR ar ne, e, ir turėtų turėti lankstumą savo sistemą sukurti taip, kad jos atspindėtų nacionalinę ir vietinę realybę. O kodėl pram, e, pramonė nori daugiau priemonių šioje srityje? Saistantis ES reikalavimą užtikrintų, kad visos esančios EPR sistemos ir nepelno organizacijos ir pelno organizacijos veiks e, vadovaudamas tomis pačiomis minimaliomis taisyklėmis, kur e, skirtingi e PR modeliai galės egzistuoti šalia vienas kito. O tai užtikrins efektyvumą, inovacijas ir optimizuos atskirą panaudotų atliekų pakavimą. Šitie reikalavimai turėtų būti papildyti ES gairių ir tai padidina visų atskaitomybę gamintojų, e, privačių e, atliekų tvarkytojų E, operatorių ir EPR schemų atsakomybę. Kalbant apie gamintojus, visiems bus aišku, kur e, baigėsi gamintojo atsakomybė, kur prasideda kito veikėjo atsakomybė. Ir mes negalime e, pritarti tam, kad komisijos teisėkuros pasiūlymas visą atliekų tvarkymo kainą užmetant gamintojo pečių, nes tame procese turi dalyvauti visi suinteresuoti asmenys. Ir e, dabar kitaip neišeis e, sukontroliuoti, kiek efektyvios yra EPR schemos ir kiek jos kainuoja. Laiko nėra, tai ne, nepapasakosiu daug apie mūsų minimalius reikalavimus, kuriuos mes e, kiek norėtume pasiūlyti. Uh, Tačiau jūs rasite mūsų e, pasiūlytus, e, pasiūlymus dokumentuose, kurie yra išdėstyti salės pradžioje. E, vidaus rinkos principas yra pakavimo direktyvos pagrindas. Mums reikia masto ekonomikos, žemesnės žemesnių kaštų, padidinto vartotojų pasirinkimo ir e, geresnės prieigos prie paslaugų ir e, prekių. E, kai direktyva buvo priimta 10-mečio pradžioje, nacionalinės aplinkosaugos priemonės iškraipė pakavimo rinką ir mes reikalaujame, kad nauji politi, politikos formuotojai, teisėkurninkai su, iš, sukurtų tokius tokius teisės aktus, pagal kuriuos e, valstybės narės neturėtų e, priimti nacionalinių priemonių dėl pakavimo dizaino, kaip numato dabartinis komisijos pasiūlymas. Dabar e, bendra rinka yra fragmentiška ir šito, šito paketu taip pat nėra atsižvelgiama į poreikį kurti naujas darbo vietas. Mes reikalaujame ES teisė kūrininkus pabrėžti šitos tris pagrindinius punktus. Šis pasiūlymas turėtų būti įgyvendinamas ir mes dabar atsižvelgiame į komisijos ketinimą dabartinį pasiūlymą pakeisti naujų pasiūlymų. Ir mes norime artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir kitomis institucijomis, norint užtikrinti, kad naujas teisės aktas šioje srityje būtų aiškus ir įgyvendinamas ir užtikrintų tvarų augimą. Dėkoju. Dabar mes iš karto pereiname prie klausimų. Mūsų šešėliniai pranešėjai ir e, komiteto nariai už juos klausimus. Iš karto perduodu žodį mūsų pranešėjai poniai Bonafė. Io mh, Norėčiau užduoti klausimą. Man rodos, kad ankstesnėse diskusijose vienintelis argumentas, kuriuo mm, pateisino atšaukimą direktorius Farkel, buvo tai, kad E, tame dokumente nebuvo rašoma, kaip reikėtų finansuoti infrastruktūras, kurių mums reikėtų siekiant e, ambicingesnių perdirbimo tikslų. Vienas iš mūsų pranešėjų kalbėjo apie struktūrinius fondus, bet žinome, kad šalia tų struktūrinių fondų dabar bus ir Junkerio investicijų planas. Taigi norėčiau paklausti ir paklausti ir pranešėjų, paklausti, e, kaip Jūs manote, kad būtų galima pagerinti planą tam, kad būtų e, geriau, e, lengviau siekti tų ambicingesnių perdirbimo tikslų. Dėkoju. Turime dar klausimų. Jan, prašau. Mano klausimas buvo lygiai toks pat. Tai dabar tik lauksiu į jį atsakymo. Dėkui. Ar nariai dar turėtų klausimų? Klausimų nėra. Tai tada pradedam naują diskusijų raundą. Ir laukiame dabar atsakymo į mūsų pranešėjos pateiktą klausimą. Dėkui. Aš manau, kad reikia investuoti į sistemas ir infrastruktūras, kurios pakeistų atliekų surinkimo logistiką nes žiedinė ekonomika priklauso nuo to, kad grįžtų panaudotos medžiagos į gamybos sferą. Toliau dizaino, medžiagų dizaino ir medžiagų parinkimo galimybės. Nuo to irgi priklauso žiedinė ekonomika ir turime gaminti taip prekes, kad jos būtų mm, po to, kai panaudotos, kad jas būtų įmanoma išskaidyti į sudėtinės dalis. Toliau reiktų pagalvoti apie biologinės medžiagas. Taigi, Čia reiktų skatinti naujų biologinių medžiagų kūrimą, e, tuo būdu skatinti atitinkamą mokslinę veiklą. Ir e, jos tada galėtų padidinti arba tą gamtinį kapitalą, arba pakeisti kai kurias tvarias medžiagas. Taigi naujos medžiagos, logistika, e, dizaino galimybės, galimybė išskaidyti prekes. Tokie būtų pagrindiniai pastebėjimai. Dėkoju už labai įdomius klausimus. E, mes labai intensyviai per pastaruosius metus e, galvojame, kaip Europos valstybėse narėse e, galėtume pasiekti tai, kad būtų sukurta perdirbimo pramonė, ypač tose valstybėse narėse, kur dar to nėra. Ir pastaraisiais metais mes kon, konstatavome, kad tam tikrą prasme buvo pasinaudotos priemonės, kurios buvo nustatytos Bruselėje, o kai kurios buvo pritaikytos, tačiau ne visiškai taip, kaip numatyta ES teisės aktuose ir nesilaikant atliekų hierarchijos. Tai reiškia, kad kai kurios iš jų buvo e, finansuotos iš ES e, lėšų, tačiau e, tai nebuvo visiškai daroma pagal atliekų hierarchijos struktūrą. Ir dabar yra labai aiškus susitarimas, kad struktūriniai fondai yra skiriami tam, kad būtų sukurta infrastruktūra pagal atliekų hierarchiją. Tai yra labai didelė pažanga į priekį, ypač naujose valstybės narėse ir mes matėme, kad uh, E, tai atitinka bendruomenės interesus iš dalies. Ir e, mes e, turime modernizuoti savo infrastruktūrą ir yra kuriami įvairi sortiravimo, rušiavimo, deginimo įrenginiai ir Taip pat mes turime dar vadovautis ir pajėgumų, spręsti pajėgumų klausimą. Tačiau infrastruktūra reikalauja ne tik viešųjų lėšų, bet ir PPP modelio, viešojo ir privataus sektoriaus modelio. Ir tai labai pasiteisina perdirbimo įmonėse Ir taip pat tai yra labai įdomus e, sprendimas e, tvarkant komunalinės atliekas. Mes e, su PPP modeliu matėme dar padarytą labai didelę pažangą ir galime, tai yra, gali būti pavyzdys, kaip tuo atveju, kai yra daromos investicijos į uh, E, į, į e, lėšų tvarkymą. Tai tada, e, kai yra PPP modelis pritaikomas, lėšų tvarkymas atpinga, tampa pigesnis. E, manau, kad galima būtų labai daug ką pasiekti naujose valstybėse narėse, taikant šitą e, sistemą ir manau, e, iš vienos pusės mes turėtume vadovautis būtent tokia programa, o kita vertus galima būtų rodyti labai konkrečias iniciatyvas, pasinaudojant fondo suteiktomis galimybėmis. Ačiū. Uh, Kalbėsiu trumpai. Kolegos jau paaiškino iš principo, ko mums reikia bet e, čia turime atsižvelgti į tai, kad yra šalių, kurios kad nebūtų per daug investuojama į per didelius pajėgumus, kur būtų generuojama energija iš atliekų. Pono Junkerio investicijų planas būtų taikomas, net jeigu ir dabartinis komisijos pasiūlymas liktų, bet galbūt aš klystu. Sie, eh, Dr. Bandolini. Mm. Ponas Bandolini, dėkoju. Mes manome, kad tikrai reikėtų remti E, mokslinius tyrimus, e, remti medžiagų e, ir įvairių produktų perdirbimo tyrimus tam, kad būtų perdirbama daugiau ir tam, kad būtų galima ilgiau naudoti gaminius. Taip pat reikėtų remti ir tyrimus, kurių reikia įrangai e, gamykloms e, statyti, jos turi būti veiksmingesnės e, ir būtent tose gamyklose, centruose būtų galima perdirbti daugiau atliekų. Reikėtų galbūt net ir mažiau darbuotojų. Uh, ir atliekos būtų perdirbtos, užuot jas e, vežus į e, savartynus. Aš pavyzdžiui e, kalbu apie dumblą ir, ir deginimo gamyklų nuosėdas atliekas. Europoje taip pat reikėtų integruotų sistemų, kurios apimtų viską, nuo e, atliekų surinkimo iki jų perdirbimo, atrinkimo ir jų galutinio paskirstimo. Taigi tam reikėtų ir konkrečio, konkrečioms zonoms skirtų planų ir nustatyti, numatyti, e, pastatyti gamyklas, įrengti centrus, kurių reikia visoms šio ciklo fazėms. Manau, kad e, ankstesni kalbėtojai pasakė jau tikrai labai daug e, gerų minčių. Aš galėčiau papildyti tik e, štai ką, kad mes galvojame apie investicijas. Mes turime investuoti į labai aiškius teisės aktus atliekų tvarkymo srityje ir tai be abejo padės kai kurioms valstybėms narėms, kurioms reikia daugiau pagalbos ir įtrauklesnio atliekų tvarkymo planavimo. Ir kaip ankstesni kalbėtojai sakė, mes turime investuoti į geresnės rušiavimo ir surinkimo technologijas ir tarp valstybių narių pasinaudoti geriausią technologiją, kurią jie turi. Ir e, be abejo, dėl perdirbimo mums buvo labai svarbi mintis kad mes e, turime e, investuoti daugiau į inovatorišką dizainą ir pakavimo dizainą ir mes turime atsižvelgti į socialinius ir vartotojų poreikius. Ir e, apibriežti pakuotės proporcingumą ir panašiai. Taip pat mes turėtume neignoruoti tam tikro svarbaus dalyko, tai yra investavimas į švietimą ypač į, gerė, e, į geresnį e, rušiavimą, į, į, į technologijas, kaip pavyzdžiui, geresnį rušiavimą. Mes turėtume e, skirti daugiau lėšų tada, kai įmonės yra jaunos tam, kad būtų užtikrinta, jog vartot ir, ir turėtume pradėti mokyti juos rušiuoti atliekas dar kol jie yra jauni, kad geriau suprastų situaciją. Ačiū. Please, Madame Bonafé. Ar turite klausimų? Bonafe. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir užduoti dar vieną klausimą, šiek tiek švelnesnį klausimą. Man atrodo, kad šis pasiūlymas mm, nelabai e, koks ne, nelabai e, ambicingas, kalbant apie prevencinius aspektus. E, Aš suprantu, kad e, reikia laikytis atliekų hierarchijos, taigi galbūt reikėtų numatyti didesnius procentus, kurie buvo numatyti gyventi iki 2020 metų ir taip toliau. E, mes kalbėjome apie tikslus, kurie, kurie e, mūsų įtikina, ar tokie sumažinimo tikslai mūsų tenkina. Klausimas iš pono Flanageno. Turint galvoje, ką pasakė Virginija, kad reikia išmokyti ir vaikus, ir saugusius geriau rušiuoti, tai įmanoma. Kažkiek tai yra įmanoma. Bet tie milijonai dalykų, kuriuos mes turime rušiuoti, kasdien susidurėme su, su pačiais vairiausiais dalykais ir tada jų rušiavimas arba, pavyzdžiui, pakuočių išplovimas, naudojant labai daug vandens tam, tai kiek vandens mes išvaistome ir dabar pakuotę galbūt švariai ją galime perdirbti, bet ar nebūtų logiškiau tą tokią netikrą ekonomiką, netikrą ekonomiką, kur, kur atsiai trūpinamasi aplinka, pakeistume bio įriom pakuotėm. Ir dar vienas dalykas. Niekad nemaniau, kad norėsiu, kad buvęs komisijos narys grįžtų į darbą bet jis yra sakęs, kad nereiktų atsimti e, komisijai, dabartiniai komisijai to paketo, dokumentų paketo, o tiesiog pataisyti savo siūlymą ten, kur aiškus trūkumai. Dėkui. O dabar tikiuosi, kad mūsų prelegentai atsakys į tik ką pateiktą klausimą. Dėkui, ponė pirmininkė. Galbūt mes nesam patys geriausi specialistai kalbėti apie tikslų kiekybinį ir kokybinį mm, pasiekimą. Bet tai, ką sakė ponas Flanagan, iš tiesų, judant aukštintą pakavimo grandinė, tai aišku, kad tas judėjimas ko gero yra nemažiau svarbus negu mūsų noras kuo daugiau antrą kartą panaudoti ir perdirbti. Aišku, kad kažkokios atliekos vis tiek visuomet bus tos, kurių jau nebebus galima toliau nei perdirbti, nei panaudoti, bet mm, čia reikia atitinkamų teisės aktų ir siekio stengtis mm, medžiagas pakeisti naujoviškomis medžiagomis. Dėkui, ponia Kurt. Buvo atlikti tyrimai dėl to, kaip susidaro atliekų kiekiai. E, tai yra pagal gyventojų vidutinį amžių ir gyventojų skaičiaus tankumą. Ir reikia į, į tai žiūrėti labai diferencijuotai. Aš manau, kad yra labai daugybė iniciatyvų, ypatingai ekonominėje srityje. Ir e, gamyba gali e, pagerėti dėl mažesnių atliekų e, ir pakavimo atliekų e, kiekio. Taip pat, kalbant apie komunalinės atliekas, tai tikrai situacija gali pagerėti pagerinus vartotojų elgesį. Ir, pavyzdžiui, tai, taip, taip, taip situacija pagerėjusi dideliuose Vokietijos miestuose tarp gyventojų mums e, pavyks e, užtikrinti tinkamą perdirbimą tada, kai mes, e, jeigu mes kuo greičiau atliksime įvairius tyrimus ir galėsime sukurti tokią atskirimo sistemą, kuri bus priimtina piliečiams. Ir mes galime, pasi, galėsime pasitikėti tuo, kad mes aišku žinome, kad yra gyventojai, kurie nenori rušiuoti galbūt galėsime šitą e, situaciją pagerinti, tačiau, tačiau netikime, kad e, e, visgi pavyks visiškai to išvengti. Iš tiesų, būtent tai yra ateities tyrimo objektas, labai artimos ateities ir kalbant apie prevenciją, buvo pasiūlytas tik tai vienas tikslas, net nesaistantis ir mūsų ataskaitoje 30 procentų E, yra tikrai labai kuklus tikslas, mes siūlome 60 procentų. 30 e, būtų visai manoma, 60 ambicinga. Jeigu pasižiūrėtume į maisto atliekų gamybos grandinę, e, tai galėtume į tai įtraukti ir tvarę, tvarų žemės ūkį, ir tiekimo grandinę ir panašiai. E, ponas Potočnikas parengė atitinkamą e, iniciatyvą e, su maisto atlikoms namūkiuose sumažinti, tačiau sekretoriatas ją blokavo. Eh, Mes manome, kad kalbant apie prevenciją, Mes kalbame apie svarbų dalyką, kurio tikrai reikia siekiant tinkamai naudoti ir valdyti e, išteklius. Mes, tai sakome mes, operatoriai, kurie būtent rūpinasi tuo atliekų valdymu. Prevencija tai reiškia ne tik e, veiksmingą išteklių valdymą, bet taip pat ir išteklių ciklo, e, atliekų ciklo valdymą. Nes jeigu mes gaminame tas atliekas, e, Turime e, geriau valdyti taip pat e, ir investicijas, infrastruktūrą, turime geriau valdyti taip pat ir e, finansus. Prevencija taip pat yra susijusi su pasitikėjimu. Turbūt, kad iki šiol prevencijai skirtos iniciatyvos buvo nedrasos. Taigi, Įmantis tos prevencijos reikia mm, žiūrėti ekologinį projektavimą, e, jį skatinti, reikia nustatyti ambicingas taisyklės, kurios būtų, kurios būtų įmanoma įgyvendinti, kurios turi įgyvendinti ir gamintojai. Ir taip galbūt geriau galėsime nustatyti ir tikslus Mano šalyje, Italijoje, jau keli metai e, dėl ekonominės krizės mm, sumažėjo, labai ženkliai sumažėjo atliekų. Tai buvo tiesiog krizės e, pa, pa, pasiekmės. Pa e, bet labiau sumažėjo BVP negu kad sumažėjo atliekų kiekiai. Tikslai turi būti nustatyti, suvokiant, gerai įsisamonant, kokiu, kokie bus mūsų veiksmai. Pone Jansens. Dėkoju. Kalbant apie prevenciją. Prevencija yra labai svarbi, nes pakuočių vartotojai tikrai nenau, nemokės nei, penso, nei, nei cento daugiau už pakuotės, negu kad tikrai būtina. Pakuočių dizainas irgi uh, gali prisidėti prie atliekų e, prevencijos ir maisto, prie maisto išmetimo prevencijos. O kalbant apie konkrečius prevencijos tikslus, sunku mm, juos išmatuoti, nes labai sunku surinkti visus reikalingus duomenis. O dabar turint galvoje, kad vyksta teisės aktų peržiūra, mes manėme, kad reikia daugiau investuoti į perdirbimą ir nustatyti perdirbimo tikslus, kad būtų galima aiškiai nustatyti, e, koks tas tikslas turi būti, aiškia metodologija ir siekti, kad būtų geriau surenkamos atliekos, geriau rušiuojamos, turiu galvoje pakuočių atliekos Dėkui. Baigėme viską laiku ir galime baigti mūsų klausimą, padėkodami ekspertams už jų pristatymus. Ir dėkojame ekspertams už tai, kad atsakė į mūsų klausimus. O dabar tik turiu pridurti, kad kitas mūsų komiteto posėdis bus 27 sausio po pietų ir 29 sausio vieną klausimą nagrinėsime ryte, o vieną po pietų. Taigi visiems dėkoju ir skanių pietų. Eh, yes, yes, el ambiente.